pastangų prasmingumu. E, turime tam skirti daugiau dėmesio ir parlamentui čia tenka labai svarbus vaidmuo. Labai ačiū. Ačiū. Gavau vieną pasiūlymą dėl rezoliucijos diskusijų pabaigai. Rytoj pusė 12 balsuosime. Diskusijos baigtos. Turiu trumpą skelbimą dėl paskirimų į specialųjį komitetą, dėl e, kovos su organizuotų nusikalsmų, korupcija ir pinigų plovimu. Sąrašas yra paskelbtas ir patalpintas vidinėme tinklapyje. Pakeitimų pateikimo terminas pasiūlymui yra rytoj 7 val. vakaro. 9 val. ryto. Perėmėme prie kito darbo.